Rytoj vyks balsavimas dėl šio pranešimo. Turiu vieną informacinį pranešimą prieš einant prie kito punkto darbo atvarkėje. Pagal 231 taisyklės ketvirtą dalį mm, nebuvo pateiktas prašymas mm, balsuoti dėl e, korigendumų, kuris buvo paskelbtas vakar penktą valandą.